parlamentai turi vaidinti didesnį vaidmenį priimant teisės aktus. Ir kadangi e, iš Lisabono sutarties kyla bendro sprendimo procedūra, kai kurie aspektai, kuriuos nušvečia teismas, yra labai svarbus. Tai yra, kad nacionaliniai parlamentai turėtų atidžiau ir aktyviau dalyvauti tvirtinant e, Europos teisės aktus. Tai yra Lisabonos dvasia. Lisabonos sutartis tai ir yra, tai yra bandymas kurti Europą, sustiprinant šio parlamento teisė, kurios galės. Ir nacionaliniai parlamentai gali pareikšti savo nuomonę ir prieš tai, ir po to. Bet tai jau ir darome. Vokietija taip ir jau daro. Ji jau tai daro per šį sprendimą ir turėtume siekti pusviausvyros e, siekiant įgyvendinti Lisabonos sutartį. Antra, e, antras argumentas, antra pastaba, labiau politinė pastaba, būtų apie tai, kad tikriausiai visi kolegos pritartų tam, kad, kad per pastaruosius 10-12 metų Europa žengė labai žymių žingsnių į priekį šiame projekte, kuris yra labai ambicingas. Turime pinigų sąjungą, įvyko plėtra ir žengus šios didelius žingsnius mums reikia, reikėjo didesnio politinio instrumento, kad galėtume pakeisti besikenčiačios Europos architektūrą. Europos su bendra valiuta, Europos, kuri yra didesnė. Kolegos anksčiau kalbėjęs sakė, kad daugelis šalių nenori, ar vyriausybės nenori konsultuotis su piliečiais. Aš esu iš šalies, kur, kur mes konsultavomės daug kartų ir visą laiką laimėjome. Konstitucinė Europos architektūra yra labai sudėtinga ir ji yra patyrusi įvairių pokyčių, o spalio 12 dieną įvyks svarbus referendumas. Tačiau Man atrodo, kad dauguma šio parlamento narių nori kurti Europą, nori taikyti Lisabonos sutartį ir nori, kad užbaigtume visą šį e, sudėtingumą, kuris trukdė Europai. Norime pereiti prie galingesnio Europos parlamento, prie daugiau demokratijos ir būtent tai turėtume sakyti ir šiandien. Turime leisti tam neturime leisti, kad šis nuosprendis būtų prie, taikomas prieš Europą. Jis nėra prieš Europą. Jis sako, kad e, Vokietijos konstitucija neprieštarauja Lisbonos sutarčiai ir turime eiti toliau. Ir žmo, Europos žmonėms iš šio mažo, iš šios mažos posėdžių salės turime pasakyti, kad e, Lisabonos sutartimi nėra abejojama, nėra, ji nėra kvestionuojama, mes turime ją gyvendinti ir e, kurti geresnę Europą. Labai ačiū. tikriausiai galime pasakyti, kad pačios sprendimo priežastys nėra privalomas. Tai reiškia, reikia atsižvelgti, aišku, į nacionalinį šio sprendimo kontekstą, ar ne? Tariau ponas Šoplin. Ačiū, pirmininkė. Diskusija tikrai labai įdomi. Aš daug ko sužinojau. Ponas Severinas išėjo, bet aš labai jam dėkingas už e, dėkingas jam už postmodernistinę idėją apie progresyvų reakcionizmą. Dauguma komentarų buvo susijęs su negatyve sprendimo pusė, tačiau aš manau, kad yra ir pozityvių pusių. Pirmiausia, išgirdome, kad, kad atei, tais atvejais, kai susiduria teisė ir politika, gauname skirtingų atsakymą. Atrodo, kad Kalzūjas teismas užmiršo, kad Vokietija nėra sala, kad ji turi ryšius su visa Europa ir Šis sprendimas turės poveikį visai Europai. Antras dalykas, kad prie to reikia pridėti klausimą, kur yra fundamentali teisė ir kur turėtų jį būti ir kokia turėtų būti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 kad mes tikrai galėtume tiesiog valstybių narių sostinėse, čia tiesiog pasiūlymas būtų surenkti debatus, diskusijas dėl to, kaip ES galės būtų galima derinti, kaip jos dera prie nacionalinių galių, nacionalinių kompetencijų. Tad tiesiog tokiu būdu mes tada galėtume taip sureaguoti į teisingum, atsiprašau, konstitucinio teismo priimtą sprendimą ir tokiu būdu per tas diskusijas būtų galima numatyti e, įvairių būsimų problemų sprendimo būdus. Mes čia minėjom tokią savoką Europos Sąjungą, tokią glaudesnę, tiesesnė. Todėl, ponė pirmininkė, siūlyčiau štai ką, kad mūsų komitetas galėtų pasvarstyti ir galbūt uh, pas, pasiūlyti, kad per ateinančius mėnesius 27 e, valstybių narių sostinėse surenkti tokius e, diskusijas, kuriuose dalyvautų teisininkai, teisėjai, žurnalistai, plačiosios visuomenės atstovai, surenkti būtent viešas diskusijas, per kurias būtų galima aptarinėti štai tuos klausimus, kuriuos mes čia keliam. Ačiū ponui Barnie. Dabar jau priartėjom prie užsirašysiu kalbėti sąrašo. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, mes jau dabar ilgokai diskutuojam šiuo klausimu, pasistengsiu kalbėti trumpai. Turėdama galvoje, kad dauguma, jei ne visos valstybės narės, laiko, ES teisę laiko viršenybinę palyginti su nacionalinė teisė. Pas mus nėra tokio aukščiausiojo teismo, pas mus yra kitaip ir iki šiol šiaip čia minėtas klausimas dėl įstatymų viršenybės neiškildavo. Jei Vokietijos konstitucinio teismo sprendimas bus savotiškas precedentas kitiems e, nacionaliniams konstituciniams ar aukščiausiasiems teismams priimti panašius sprendimus, tai tada klausimas kyla, ką tada Vokietijos delegacija ar delegacijos galėtų nuveikti, kai, kai jos vyriausybė dėrėsi su trečiosiomis šalimis, bet nepamirškim, kad Europos bendryje yra juridinis asmuo, o Vokietijos konstitucinis teismas, ir čia priminsiu jo atsiradimo istoriją, jis buvo sukurtas dėl sunkumų iškilus, iškilusių po uh, po, pas, po karo, po to, kai po, po trečiojo reicho. Tad šis konstitucinis teismas atsirado kitais pagrindais negu panašus konstituciniai teismai kitose valstybėse narėse. Bet kita vertus, mes neturėtume tai be to dariškai politinių klausimų pavesti spręsti teisėjams. Suprantama, teismai turi atlikti tam tikrą vaidmenį, kita vertus turėtume garantų, užtikrinti, kad panašus klausimai šiuo atveju e, būtų pavesti spręsti pačiai Vokietijai, Vokietijos politinėms partijoms ir panašiai. Tai yra, kad šios partijos ir Vokietijas spręstų dėl uh, Lisabonos sutarties. Ir, bet kita vertus, jeigu bus priimtas sprendimas, esą Lisabonos sutartis nedėra prie e, Vokietijos konstitucijos, tai nereikia pamiršti, kad ir konstitucijos, e, konstitucijos atli, tai yra pakeičiamos. Niekas nėra pastovu sustingę ir todėl mes iš tikrųjų e, neturėtume šiaip jau per daug sureikšminti šito klausimo. Labai ačiū. Pirmininkas sako, dabar kalbės kolega Bronsas. Vokietijos konstitucijos, konstitucinis teismas, nepaisant retorikos dėl e, suverenumo klausimų, iš tikrųjų padarė tam tikrą žalą. E, Teismas susilp, susilpnino savo sprendimą, tiesiog užmerkdamas prie, akis prieš faktą, kad ES žengia federacinių kelių. Bet tam be abejo reikėtų, sako, pakeitimų e, konstitucijoje, referendumų, o to, suprantama, matyt, Vokietijos politinis elitas nenori. Dabar Konstitucinis teismas e, sako, esą nacionalinės galios eroduoja, bet kita vertus jis atveria vartus e, Lisabonos sutarčiai ir kartu atveria vartus federaciniai Europai. Ačiū. Ir dar paskutinis kalbėtojas Taip, vis dėlto baigėsi jau, jau kalbėtų, visi kalbėtojai pasisakė norėję. Jei dabar nebent norėtų pakalbėti teisės tarnybos atstovai, gal norėtumėt atsakyti į pastabas, pastabas kurios buvo įsakytos per diskusijas. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Per diskusijas matėm kaip svarbu aptarti ES teisės sąsajas su nacionaliniais įstatymais. Paskutinį kartą tuos klausimus mes aptarinėjom prieš 16 metų, kai Vokietijos konstitucinis teismas priėmė sprendimą dėl Maastrichto sutarties dėrėjimo prie Vokietijos konstitucijos. Na, o dabar konstitucinis teismas praėjus 15-16 metų kitaip jau žiūri į Europos integracijos procesą. Norėčiau pakomentuoti keletą sprendimo punktų. Pirmiausia, dėl trūkstamo, demok, trūkstamos demokratijos, demokratijos deficito. Konstitucinis teismas bendrijos teisėje išvelgia tam tikrų spragų tačiau tas spragas jis e, išvelgia, žvelgdamas per savotiškai nacionalinius sakinius. Konstitucinis teismas šiaip jau aiškiai parodo, kad išmano tarptautinę ir tarptautinę teisę ir nieko čia tikrai nauja ir mm, šiuo atveju savotiškai užmerkia akis prieš faktą, prieš e, nacionalinių ir, ir tokių supranacionalinių įstatymų sambūvį. Čia iš tikrųjų nekalbama apie kažkokius e, E, savotišką parlamentą susidedantį iš dviejų rūmų. Bet jeigu pasižiūrėtume į, į, į pagrindinės institucijas, parlamentą ir tarybą ES, tai, tai savotiškai atitinka dviejus parlamento rūmus. Na, o kaip teisingai paminėjo ponas Verhofštatas, tą e, savotišką demokratijos deficitą, kurį nurodo, nurodo e, e teismas, e, E, tai galima vertinti ir kaip teigiamą faktą. Čia e, šiuo atveju kalbama apie nacionalinio parlamento galių sustiprinimą, aišku, apie tai galima diskutuoti. Toliau, kitas punktas dėl balsavimo nuostatų, balsavimo teisių, jų išplėtimo ir sistemos ateityje. Tai iš tikrųjų yra kraštutinis, kraštutinė priemonė, kurios numatoma griebtis tam tikromis išin, išimtinėmis e, tik tai aplinkybėmis, ar, ar tai turėtų būti ta tokia nuolatinė priemonė. Ir šiuo požiūriu Konstitucinis teismas sako, kad e, pati da, parlamento darbo tvarkos, darbo tvarkos e, taisyklė, taisyklės turėtų būti pakeistos kad nes tuo pagrindu ateityje galbūt Europos piliečiai galėtų skūstis dėl, dėl jurisdikcijų, tai yra dėl galių pažeidimo ar išplėtimo. Dabar turėtume taip pat pasvarstyti ir kiek vis dėlto konstitucinis teismas įsitelpa jam numatytos jurisdikcijos rėmuose. Europos Sąjungos galius šiaip jau jų, jų, jų taikymas e, paprastai įvertinamas teisiškai tik tai Europos teisingumo teisme. Ir taip, taip gali būti. Dabar lyginant lyginant šitą sprendimą su sprendimu, kuris buvo priimtas dėl Mastrichto starties dėrėjimo, tai tendame sprendime jau buvo numatytas konstitucinių teismų bendradarbiavimas ir tokių teismų bendradarbiavimas su Europos teisingumo teismu. Antai kai kurie teismai jau užmesgė tokius bendradarbiavimo ryšius, antai e, Junktinės karalystės lordų rūmai. Uh, Ir mes tikimės, kad ir e, Karlsruhės, Karlsruhės konstitucinis teismas pasieks tokiu keliu. Na ir baigsiu e, primindamas, kad teisės tarnyba jau parengė dokumentą pirmininkų sueigos prašymų, tokį dokumentą, kurį jūs pageidavot ir tas, tą dokumentą mes išplatinsim artimiausioje ateityje. Labai ačiū. Gerai, baigiame šios popietės diskusiją. Atrodo, iškilo tam tikrai aiškus dalykai. Visų pirma, turime turėti galvoje aiškinamąją šio sprendimo galę ar dalį. Turime ją atsižvelgti, tačiau ji nėra saistanti. Niekas šiame parlamente negali pakeisti Vokietijos konstitucijos, žinoma. Ir negalime priimti jokių sprendimų, kurie pakeistų jų sprendimą. Turime į tai žvelgti kaip ir į savo užduotis edukacinę prasme, kad Europos žmonės įsivaizduotų esamą situaciją pagal tą sprendimą, kokia yra. Na ir, man atrodo, jau koordinatorių posėdėje ir komiteto posėdėje jau buvo kalbama, kad reikia surenkti šiuo klausimu na, didesnius, didesnius klausimus ir per koordinatorių posėdį šiandien dar pabandysime pasiekti pažangos. Šiuo klausimu aš asmeniškai nemanau, kad įmanoma pakviesti Vokietijos konstitucinį konstitucinio teismo teisėjus į mūsų klausimą. Tačiau galėtume pakviesti valstybių narių žymių ekspertų, kurie dirba su klausimais susijusiais su Europos teisė ir valstybių narių konstitucijomis. Galbūt koordinatoriai galės mums padėti pasiūlydami tokių ekspertų kandidatūras. Taigi, toliau kitas darbo tvarkės klausimas, penktas klausimas. Tai yra darbo tvarkos taisyklių pakeitimas pagal e, Lisabono sutartį ir Liepos mėnesį mes jau nutarėme, kad tęsime parengimą į darbą šią temą ir paskiriame Davidą Martiną kaip pranešėją, kuris e, pakeitė ankstesnį pranešėją poną Korbetą. Pirmasis sprendimas šio, dėl šio dokumento buvo priimtas praėjusioje kadencijoje, bet pasibaigus kadencijai darbas buvo sustabdytas. E, jį perėmė ponas Martinas. Ir galbūt dabar jis galėtų pristatyti mums savo pranešimą. esu įstikinęs, kad jis atsižvelgia į komiteto nuveiktą darbą praėjusios kondencijos metu, tačiau jis padarė tam tikrų pakeitimų. Taigi jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. E, aš esu patenkintas, kad praėjusią diskusiją buvo paminėta Maastrichto e, sutartis ir diskusija su konstituciniu teismu Vokietijoje tuo metu. Aš šiuo klausimu jau diskutavau anksčiau, ankstesnėje kadencijoje. Ir atrodo, kad čia iškyla tokia situacija kaip ir švilpiko dienoje, bet turiu pasakyti, kad man malonu grįžti į šį komitetą. Tai yra toks saldžiarūkštis, saldžiarūkštė patirtis, nes mano draugas Korbetas, kuris buvo puikus komiteto narys ir tikras konstitucinės struktūros žinovas, prarado e, vietą parlamente per rinkimus. Kaip minėjote, aš perėmiau Richardo pranešimą ir padariau tris esminius pakeitimus. Turėtų būti visiškai aišku, kad e, ir, ir Liepos mėnesį apie tai buvo kalbėta, kad e, tesdami šį, šio pranešimo rengimą mes nedarome jokių prielaidų apie Airijos referendumo rezultatus. Mes tiesiog rengiamės uh, ateičiai ir būtų neteisinga nesirenkti ir nebūti pasirengus pakeisti parlamento taisyklių, jeigu Lisabono sutartis įsigalios. Taigi mes nesiremėme jokiamis prielaidomis apie Airijos e, referendumo rezultatus, tiesiog norime būti pasirengę. Ankstesniems e, parlamento nariams ir naujiems nariams norėčiau pranešti labai trumpai, kokie yra svarbiausi pranešimo bruožai ir kokie yra trys pakeitimai palyginti su pranešimu, kuris patvirtintas balandžio 22 dieną. Svarbiausia, kad yra įvedama nauja specifinė taisyklė, numatanti galimybę parlamentui vertinti pasiūlytus teisės aktus, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi pagrindinių teisų hartijos turime tokią pareigą pagal Lisabono sutartį ir turime numatyti procedūras, kad tai galėtume padaryti. Antras bruožas e, spindimas šiuose pakeitimuose yra numatyti procedūrą, kuri užtikrintų, kad jeigu valstybės narės parlamentas prieštarauja teisėkuros prasiūlymui pateiktam komisijos subsidarumo ir procesingumo pagrindu, tai pagrįsta protokolu dėl nacionalinių parlamentų galių. Mes galime suorganizuoti pasidalimą darbų tarp dviejų komponentų dėl apeliacijos, dėl esmės, kuris būtų teikiamas atitinkamam parlamento komitetui ir priimti sprendimą dėl subsidiarumo, dėl ko spręstų šis arba Teisės reikalų komitetai. Žinoma, šios dvi kryptys imtos vadinti oranžinę ir geltonąją kortelę ir numatytos atitinkamos procedūros. Taip pat numatomas naujas skyrius pavadintas e, konstituciniais reikalais. Ir čia numatomas naujos teisės e, pagal pelnojo sutartį ir esamos teisės. Pavyzdžiui, būtų numatytos iniciatyvos valstybėms narėms suteikti galimybę išstoti iš ES, taip pat naujas procedūros dėl Europos parlamento, taip pat suderinamos nuostatos. Pavyzdžiui, jeigu valstybė narė pažeistų pagrindinės teisės ir principus. Ketvirtas pranešimo bruožas, jau patvirtinto pranešimo balandžio mėnesį, tai yra procedūros teis, darbo tvarkos taisyklių pritaikymas prie e, e, Europos komisijos pirmininko rinkimų, o ne paskirimo ir naujojo ypatingojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai posto. Ir pagaliau paskutiniai pakeitimai atsižvelgia į tai, kad suteikiama nauja nauji deleguojami į teisės aktai. Ir turime numatyti atitinkamas savo taisyklės, kurios atitiktų e, tokių deleguotų teisės aktų peržiūrą. Taigi visą tai buvo Korbeto pranešime, komitetas pranešimą jau patvirtino. Žinoma, nau, komitetas dabar naujas ir jis gali iš naujo kelti tuos klausimus, tačiau ankstesnis komitetas jau buvo patvirtinęs e, tas nuostatas. Aš įtraukiau tris naujus pakeitimus, jie gana nežymus, tiesiog siekiant atsižvelgti įvykius įvykusius po balandžio mėnesio. Pirmasis yra susijęs su Teisingumo teismo sprendimu, dėl ko mes turime ne tik priimti sprendimą dėl bendrijos procedūros, bet ir pateisinti tuos sprendimus, kai suteikiamas ar nesuteikiamas imunitetas. Antras pasiūlymas yra patvirtinti pakeitimą, kad būtų pritaikytos taisyklės dėl stebėtojų, atsižvelgiant į tarybos 18-19 birželio sprendimą, tikriausiai pamenate, kad padarėme prielaidą, kad stebėtojai turėtų būti tokie žmonės, kurie būtų, būtų išrinkti valstybė narėje, jeigu ta valstybė narė turėtų papildomų parlamento narių. Mes padarėme pakeitimą, kad e, valstybės narės pačios galėtų paskirti tuos e, stebėtojus pagal savo taisyklės. Ir trečias pakeitimas yra susijęs su šiuo komitetu tiesiogiai. Tai yra, kad e, deleguojamas parlamento pirmininkas į Kosaką ir atsižvelgiama į kitus E, bendradavimo aspektus tarp šio parlamento ir kitų nacionalinių parlamentų, tai turėtų būti ne šio parlamento vicepirmininkas, o šio komiteto pirmininkas. Tai yra pakeitimas, kuriam plačiai pritarėme. Niekas atrodo per daug neprieštaravo per ankstesnės diskusijos. Taigi, tokie trys pakeitimai, dėl kurių pakankamai atrodo sutarėme. Ir jie galėtų būti pridėti prie Korbeto pranešimo. Dar vienas pakeitimas, apie kurį dar aš nekalbėjau su kitais, tai yra komitetų vicepirmininkų klausimas. Kaip žinote, mes išrinkome kiek, visose komitetuose po keturis vicepirmininkus. Pagal mūsų taisyklės mes turime tris vicepirmininkus. Ir man buvo pasiūlyta numatyti taisyklę, kad taip galėtų įvykti ir aš maniau, kad tai nėra susijęs su Lisabono sutartimi. Nėra priežasčių, kodėl toks pakeitimas negalėtų būti šiame pranešime, tačiau ypač jeigu koordinatoriai norėtų, kad toks pakeitimas būtų įtrauktas, tai būtų galima parengti bendrą pakeitimą. Galima būtų pateikti pakeitimą, kad būtų keturi vicepirmininkai. Aš pats manyčiau, kad pirmininkų sueiga galėtų pasiūlyti, kiek galėtų būti vicepirmininkų kiekviename komitete. Ačiū pirmininkė. Onorevole Martin, e la discussione è aperta. Ačiū ponia Martinai. Dis, dabar galime diskutuoti. Ponas Daf, prašė žodžio pirmasis. Ah, ne, atsiprašau, sako pirmininkas ne, nepastebėjau. kad pirmasis e, pasakys ponas Mendes Devigo. Noriu tik tai pasitikslinti vieną dalyką. Dokumentuose, dokumento planke turime Davido Martino projektą, kuris buvo parengtas Liepos 28. Ar apie šį dokumentą kalbame? jeigu taip, tai tiems pakeitimams e, pritarė ankstesnis parlamentas. Tai buvo pono Korbeto dokumentas ir jūs pateikėte tris pakeitimus. Supratau, tuomet tuo dokumento pagrindu mes paskirsime datą, iki kurios šio komiteto nariai turės galimybę pateikti pakeitimus, balsuoti ir paskui teikti tą dokumentą plenariniam posėdžiui. Ar aš teisingai suprantu? Ačiū. Bene, così. Dobbiamo fissare un termine, eh, poi stabilire dei... Pirmininkas, iš tiesų mes eh, turime susitarti dėl datos. Taip, prašau. Ponas Melės Devygo yra visiškai teisus, bet noriu paaiškinti dar kai ką. Mes teiksime eh, dokumentą plenariniam posėdžiui tik tuo met, kai žinosime tiksliai, kada bus tvirtinama Lisabonos sutartis. Mes galime nustatyti pakeitimų uh, terminą komitete ir taip pat svarstyti šį uh, dokumentą, šį pranešimą komitete viduje tik tai. Ačiū pirmininkė. Ir aš noriu pasidžiaugti tuo, kad matau Davidą Martiną vėl šiame komitete. Jis suvaidino labai svarbu vaidmenį rengiant Maastrichto ir Amsterdamo sutarties aukščiausio lygio susitikimus. Ir jis iš ties įėjo į Europos, į Europos Sąjungos konstitucijos kūrimo istoriją. Aš taip pat apgailestauju, kad su mumis nebėra e, mūsų draugo Kor, Richardo Korbeto, kuris taip pat e, buvo labai svarbiu parlamento nariu. O Junktinėje karalystėje susiklostė labai neįprasta susiklošius labai ne, sudėtingai padėčiai jis prisidėjo užtikrindamas politinių debatų pažangą, svarstant tos šalies vaidmenį e, Europos kontekste. Bet aš tikiuosi, kad jis netrukus sugrįž ir todėl daugiau komplimentų jam nesakysiu, nes kai tik jis grįž, nebejoju, kad mes vėl imsime vėl susikryžiuos mūsų špagos. Kalbant apie svarstamą pranešimą, tai aš tikrai nuodugniai peržiūrėsiu. Perskaitysiu pateiktus pakeitimus. Ir aš manau, kad mm, mano frakcija, Aldė frakcija, e, frakcijos vardu neteiks pakeitimų nes mes nusprendėme, jog mus tenkina šis dokumentas tuo pavydalu, kuriuo jis buvo pristatytas. Labai svarbu yra tai, kad parlamentas būtų pasirengęs e, veiksmingai ir per trumpiausiai įmanomą laiką užtikrinti sutarties įgyvendinimą, kai tik tai bus įmanoma. Jeigu mums nepavyktų tinkamai pasirenkti tokiam, tokiai užduočiai, tai, tai reikštų, jog uh, mus galėtų atvirai kritikuoti komisija, taryba bei piliečiai, kuriuos mes atstovaujame. Fox. Čia ponas Fox. really preparatory, uh, that it doesn't assume uh, that any particular outcome of the vote in Ireland. It svarbu, kad e, dokumente nebūtų iš ankstinių nuorodų į e, būsimo referendumo Airijoje rezultatus. Ir aš taip pat noriu pasakyti, kad mes labai didžiai perskaitysime visus pakeitimus. Ačiū. Eh, Pirmininkas, kaip jau buvo pasakyta, Mes svarstysime šį pranešimą ir pakeitimus, remdamėsi nuostatą, kad Lisabono sutartis įsigalios, bet nedarydami iš ankstinių prielaidų, nebandydami užbėgti įvykiams už akių. Taigi, galbūt ta data, terminas galėtų būti spalio 6 po, po Airijos referendumo. O kalbant apie pakeitimus, tai pakeitimus reiktų pateikti, pateikti iki rugsėjo 16 dienos. Iki vakaro. Jei neprieštaraujate, sprendimas priimtas.